Bene, colleghi, possiamo cominciare? Kolegos, pradedame mūsų posėdį. Turime šiandien balsuoti, bet pirmiausia, pirmininkės pranešimai. Jei nieks neprieštarautų darbo tvarkiai, tai laikytume, kad jinai patvirtinta vertimas prancūzų, vokiečių, italų, anglų, danų, ispanų, portugalų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovenų, bulgarų ir rumunų. Į visas šias kalbas ir iš jų yra vertimas ir mūsų posėdis taip pat yra transliuojamas internetu. 6 gegužės vyks seminaras, kaip apie priemonės, apie skaitmeninės priemonės, kurios padeda e, švietime. Turėjo e, ta darbo grupė, tas seminaras vykti anksčiau, bet dabar jisai vyks gegužės šeštą ir norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė klausimą žodžiu dėl kultūros paveldo Irake. Ir šis e, žodinis klausimas bus pateiktas per kitą sesiją Strasbūrė. kultūros komitetas nori ir toliau, kad Lux premija e, būtų teikiama, kad šie, šis darbas tęstųsi ir toliau ir mes turime iš savo komiteto dėl to pasiūsti aišku signalą. Toliau kultūros objektų gražinimas. Vyksta situacijos patikrinimas pagal 17 direktyvos dėl kultūros objektų gražinimo straipsnį. Ir siūloma keisti dalį teksto, jei niekas neprieštarautų tam pakeitimui, tai aš irgi manyčiau, mm, kad mes pritartume tam pakeitimui, jei per 24 valandas neatsiras jokių prieštaravimų, tai mes tada laikysime, kad tas pakeitimas yra primtas. Taigi, balsavimas. Turime balsuoti dėl trijų dalykų. Pirmiausia, tai Silvigijom pranešimas. Tai yra Europos parlamento ir tarybos <clears throat> reglamento 1304-2013 metų dalinio keitimo dėl pradinio iš ankstinio finansavimo skiriamo pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms sumos padidinimo prieš pradedant balsuoti norėčiau steigti žodį pranešėjai. Žinau, kad pranešėja atsijėmė kai kuriuos pakeitimus, kad šiandien galėtume iš esmės patvirtinti e, šį nuomonės projektą ir kad galėtume balsuoti dėl jos rasbūrę. Pone Gijom, žodis jums. Dėkui norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie sutiko, kad jų siūlomi pakeitimai būtų atsimti. Dėkoju visiems už kolektyvinį darbą. Ir aš manau, kad e, tie visi visa informacija susijusi su deklaracija yra pateikta, taigi visiems labai ačiū. Pirmininkė, tai tada galime iškart balsuoti, sekretoriatas skaičiuos balsus, taigi pirmasis pakeitimas. Aš pati savo prieštarauju, sako pirmininkė, paprastai taip nebūna. Balsuokime už visą nuomonės projektą. Kas už, kas prieš, susilaikė, ar visi balsavo. Balsavimas baigtas. Gerai. Tai matome tada rezultatą. 24 už, vienas susilaikė, nieks nebalsavo prieš. Puikus darbo rezultatas. Taigi nuomonę tvirtiname. Kitas mūsų punktas yra Izabela Adinolfi nuomonės projektas 2001 metų gegužės 22 dienos Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2001 metų 29 dėl autorinių teisų ir grėsinių teisų informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimas. Pranešėjai nenori nieko pasakyti, taigi balsuojame. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas už pirmąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimti. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė priimta Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pasuoti pradedame. Ah, scusate, i PP c'è una persona in più, c'è un parlamentare in più che dovrebbe... EPP frakcijos vienu balsu per daug. Taigi, ar dabar viskas tvarkoj, tada balsuoti baigiame. 13 už 14 prieš. Taigi nepriimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, septintasis pakeitimas, šeštojo nebereikia. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė nepriimta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Atrodo, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame dėl devinto pakeitimo, balsuoti pradedame. EPP vienu balsu per daug. Išimkite vieną kortelę. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas, ir 14 pakeitimas, jie yra vienodi, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė. Turėtume už 17. Dėl 17 balsuoti. 17 pakeitimas. Yra žodinis pakeitimas tai už jį balsuotume, EPP yra prieš žodinį pakeitimą. Aš E, siūlau kaip pranešė balsuoti prieš, taigi keičiu savo siūlymą. Pirmininkė, balsuojam už 17 pakeitimą be pakeitimų, be žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 17 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę. Labai prašau pakelkit, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvidešimtasis pakeitimas. Ne, tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt pirmasis, kas už, prieš susilaikė priimta. 22. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 24. Pranešėjos pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pasitikrinkime. Pradame elektroniniu būdu. 24. pakeitimas. Kas balsuoti baigiame. Toliau pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, primta. Dvidešimt aštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Dvidešimt devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Trisdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 31, kurį keičia antrasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 32, 31 ir 32, atsiprašau, sako pirmininkė, yra vienodi, taigi antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 39 pakeitimas, kuris toks pat kaip 40, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 41, kas už. Atsiprašau, jis vienodas. 42, kas už. Kas už 42, kas prieš susilaikė atmesta. 43, kas už, kas prieš susilaikė atmesta manau, atmesta. Bet pasikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Vienu balsu už daugiau. 49. Toks pat kaip ir 50 bei 51 ir 52. Taigi balsuojame už šitus keturis pakeitimus, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 55. Pasitikrinkime. 49. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsuoti baigiame. Viskas aišku. Toliau 55-asis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 64-asis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 65 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 66 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 66 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti baigiame. Atmesta. 67 kas už prieš susilaikė priimta, 68 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Vienu balsu. Daugiau už. 69 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Bet pasitikrinkime elektroninį būdų. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta vienu balsu prieš. 70. Kas už? prieš susilaikę pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Penkiolika už, taigi priimta. Toliau 72 kas už, prieš, kas už. Kas už 72? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti pradėsime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienu balsu. Daugiau prieš. 74. Kas už? 74. Kas už? Ar praleidau kokį pakeitimą, klausė pirmininkė, nes dėl 72 balsavome. 74. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 75. Kas už? Prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. 15 už 13 prieš priimta. 86. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Apro votazione. 86. Eh? Dėl 86 tikrinamės elektroniškai, nes jis neaišku. Balsuoti baigiame. Mm, dabar aiškiau atmesta. 96 kas už, kas prieš. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš. Laiko priimta, 79 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ne, atsiprašau, atmesta. Atsiprašau, pasitaisa pirmininkė. Kas už? Prašom dar kartą pakelti rankas, gal neteisingai skaičiavau. Kas prieš? Taip, atmesta. 80 pranešėjas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 81. Kas už? kas prieš susilaiko priimta. 73 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau kitame puslapyje septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 90 pakeitimas identiškas su 91 ir 92, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 93, ne, atsiprašau, 8 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime gerai elektroniškai. Chiudo la votazione. Balsuoti baigiame priimta. 98. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 99 ir 100 identiški, kas už, kas prieš, priimta. 101. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 102 už prieš susilaiko atmesta. 103 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 104 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 105 kas už kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 105. Chiudo la votazione. Balsuoti baigiame. Atmesta vienu balsu. 106 pranešėjos. Kas už? 106. Kas prieš? Susilaiko Pasitikrinkime elektroniškai. Chiudo la votazione. Forse mi sono sbagliata. Balsuoti baigiame. 26 prieš. Kartais tikrai labai neaiškiai keliate rankas. 107. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 108. Identiškas. 109. Kas už, kas prieš susilaiko. Man atrodo priimta, bet gal geriau pasitikrinkime. Chiudo la votazione. Allora approvato per due voti. Patvirtinta dviejų balsų persvara. 113. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Atsiprašau, taip. Per kvestijonį anke di quel... Dėl 114 reikia pasakyti, kad e, Eina kalba apie kompetitingas teismų institucijas, kurias turi, čia tą frazę turi pakeisti kompetitingos viešo sektoriaus institucijos, valstybinės institucijos. Aš tikiuosi, kad tokia frazė bus priimtina visiems. Čia eina kalba apie valstybių narių įvairias taisyklės tai manau, kad bus priimtina. Ar galite balsuoti visi, ar sutiksite, kad um, balsuotumėm dėl tokio pakeitimo su šiuo žodiniu pakeitimu? 114, ne, balsuojame dėl originalios formuluotės be pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 115, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 116 už. Atsiprašau, identiški su 117. Jie. Taip, atsiprašau. 116 ir 117 identiški, tai prašau balsuoti dėl abiejų kartu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 118 pranešėjas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 119 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 120 identiškas. Tai dabar balsuojame dėl 121 kas už, kas prieš priimta. Ir galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto viso. Prašom balsuoti elektroniškai. E chiudo la votazione. È respinta con 14 voti contro 12 e 4. 12 už 14 prieš 4 susilaikė. Tai nuomonė nepatvirtinta. Labai apgailę stauju dėl tokio rezultato. Aš žinau, kad mm, pranešėjau dirba to klausimu, bet gal iš tikrųjų reikėtų siekti, kad būtų daugiau kompromisų. Žinau, kad tai yra jau tris rytis. Ir akivaizdu, aišku, kad šis klausimas buvo labai kontroversiškas nuo pat pradžių. Ir mm, buvau surengusi nemažai šešėlinių pranešėjų sutikimų, kad būtų galima paskatinti bendras diskusijas. Padariau viską, ką, ką galėjau viską, kas buvo mano jėgose, kad būtų susitarta. Kai kas sako, kad na, netinkamai organizavau šešėlinių pranešėjus posėdžius, ne pagal taisyklės, tačiau noriu pasakyti, kad ah, tiesiog teks dar šią temą toliau dirbti ir toliau diskutuoti. Pirmininkė tikrai apgailę stauju kad kultūros komitetas eh, neteikia savo nuomonės tokia svarbia tema, tokiu svarbiu metu. Tai yra nepaprastai jautrus klausimai. Tiesiog, manau, mes turime pasistengti pasiekti bendrų sąlyčio taškų. Mes privalome suvokti, kad aišku, yra, kas turi labai griežtą tų pozicijų dėl tokio jautraus klausimo kaip autoriaus teisės. Kągi, kitas darbo tvarkės punktas, atsiprašau, sako pirmininkė. Vis tik tai aš turiu pasakyti, kad mes turime pateikti nuomonę jūri komitetui šio klausimu tai vis tik tai aš paprašysiu mūsų komiteto narių nusiųsti savo pakeitimus jūrių komitetui, kad jūrių komitetas išgirstų mūsų poziciją. Aš, aš paraginčiau jūs tą padaryti, nes, man atrodo, mes turėtumėm pasiūsti kažkokį signalą, kažkokią tai informaciją iš mūsų komiteto, jūrių komitetui. Taigi, dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Helga Triupel Mm, parengta nuomonė, mūsų komiteto nuomonė dėl transatlantinės priekybos investicijų partnerystės mm, TTIP. Būtent to mes patys konkrečiai prašėme. Mes norėjome, kad e, ir į kultūros aspektus būtų atsižvelgta, sudarant kitus susitarimus. Turime 77 pakeitimus Tekstas buvo pateiktas vasario mėnesį. Ar jūs norite kažką pasakyti? Komin. Noriu dar kartą pabrėžti, kas yra mūsų bendras interesas, kad audiovizualinės paslaugos tiek per internetą, tiek uh, tiek online, tiek offline režimu galėtų būti reguliuojamos ir ateityje. Mes norime, kad tai būtų teisėtai privalomos nuostatos. Uh, nes audiovizualinių paslaugų neapima TTIP susitarimas. Mes norime, kad TTIP susitarimas numatytų, pavyzdžiui, tokius dalykus kaip fiksuotos kainos knygom, žurnalams ir panašiems leidiniams E, reikia aiškiai pasakyti, kad įtip turi neliesti valstybių narių galimybių remti, reguliuoti švietimą, kuris yra visiškai valstybės finansuojamas ar, ar kitaip finansuojamas. Taip pat, jeigu yra privačių švietimo e, įstaigų, jos taip pat turi laikytis tų pačių akreditavimo ir kvalifikacijos visų standartų, kaip ir kitos švietimo institucijos. Aš asmeniškai laikyčiau e, tokios linijos, kad reikėtų laikytis pozityvaus požiūrio. Man atrodo, tai yra geriausias būdas reguliuoti šią sritį. Tuomet yra aišku, ką galima liberalizuoti ir ko nesiūloma liberalizuoti. Manau, kad taip turėtum didžiausią saugumą, didžiausias garantijas Ir per savo nuomonę mes aiškiai norim pasakyti, kad subsidijos žiniaslaidai, kultūrai, švietimo įstaigoms negali būti paliestos per šį susitarimą. Ir turi būti tokia aiški linija, kad tos galimybės turi išlikti valstybėms ir ateityje. Aš tikiuosi, kad šis komitetas tikrai parem šią nuomonę, kad labai aiškiai tą pasakytum, jog paskui Intė komitetas darybose ir, ir plenarnėje sesijoje aiškiai žinotų, koks yra mūsų požiūris į transatlantinę priekybos investicijų partnerystę. Eh. Ačiū. už tą išdėstytą aiškę liniją, kurios jūs laikotės. Dėkuoju visiems prisidėjusiems kolegoms. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 15 pakeitimas. Sako pirmininkė. Ne, jis atsiimtas. 21, 22 pakeitimai 21-22 yra identiški kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. No, allora svisto male, andavam, era, era provatas, kontroliam. Ne, negerai mačiau, kažkaip priimta, gerai, bet nekerat rankų ir man labai sunku matyti. Labai prašau aiškiai kelti rankas. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Septynioliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Tada 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 20 pakeitimas, Atsiimtas. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 26 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Apro la votazione. Chiudo la votazione. respinto. Uh, se... Atmesta. 16 už 10. 16 prieš 10 už. 27 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 28 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 29 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už, 9 prieš, taigi priimtas. 32 kas už, prieš susilaiko priimtas. 33 už, prieš susilaiko atmestas. 34 už, prieš susilaiko atmestas. 35 už, prieš susilaiko atmestas. 36 už, prieš susilaiko priimtas. 37 už, prieš susilaiko priimtas. 38. Kas už prieš susilaiko atmestas. 40. Kas už prieš susilaiko atmestas. 41. Kas už prieš susilaiko atmestas. 42. Už prieš susilaiko atmestas priimtas, pasitaiso pirmininkė, 43 už, prieš susilaiko priimtas, 44 už, prieš susilaiko priimtas, 45 už, prieš susilaiko atmestas, 46 už, prieš susilaiko atmestas, 47 kas už, prieš susilaiko atmestas, 48 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 50 už, 50 už, prieš, susilaiko, atmestas. 51 už, prieš, susilaiko, priimtas. 49 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 52 už, prieš, susilaiko, priimtas. 53 Ne. 54, sako pirmininkė, už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 54 pradėkime balsuoti, baigėme balsuoti. Priimtas 17 balsų už, 55 už, prieš susilaiko, priimtas. 56 už, prieš susilaiko, priimtas. Manau, kad atmestas, sako pirmininkė. 57 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimtas. 15 balsų buvo už, 13 prieš. 60 kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmetėm, sako pirmininkė, 61 už, prieš susilaiko atmestas. 62 sutampa su 63, 64, 65, kas už, prieš susilaiko priimtas. 72 Gijom pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 73. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 74. Už, prieš, susilaiko, atmestas. 75 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Turbūt atmestas, bet reikia pasitikslinti. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Vis dėlto patvirtintas. Gerai, kad pastikrinome, sako pirmininkė. 76 už, prieš, susilaiko, atmestas. 77 už, prieš, susilaiko, atmestas. Ne, pirmasis pakeitimas, sako pirmininkė, už, prieš, susilaiko, priimtas. Antras, už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečias, už, prieš, susilaiko, priimtas. Ketvirtas, už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas, už, prieš, susilaiko, priimtas. Šeštas, už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Priimtas vienu balso persvara. Septintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmestas. Aštuntas pakeitimas pakeistas pirmojų, kas už, prieš susilaiko priimtas, pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas priimtas. 11 už. Prašyčiau aiškiai pakelti ranką, nes jūs esate, sėdite toli, nelabai matosi, taigi už, prieš, susilaiko, atmestas. 12 už, prieš, susilaiko, atmestas. 13 už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar balsuosime dėl viso dokumento su šiais pakeitimais. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24 balsų persvara, 4 susilaikė, 2 balsavo prieš. Sveikiname pranešėją Trupel. Baigiame balsuoti laiku. Taigi, pirmoji mūsų posėdžio dalis baigėsi. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Norėčiau kreiptis į kolegę Julie Watt, jos svečius, ypatingus svečius iš Naujojo Kaslo, Junktinės karalystės, organizacijos, kuri rengia jaunus žmonės e, cirko karjerai. Norėčiau pasveikinti mūsų svečius čia atvykus. Galbūt galėtumėte atsistoti, kad mes jūs matytumėme. Tai šie jauni žmonės e, dalyvauja mokymo cirko, cirko darbuotojų ir cirko artistų mokymuose. Mes labai nuoširdžiai sveikiname pas mus atvykus. Aš kiek žinau, paprastai tose kursuose dalyvauja merginos. Tai yra dauguma yra merginos. Mes taip pat e, dabar, e, dabar rengsime diskusiją, keitimasi nuomonėmis su EFFA iniciatyvos e, organizatoriais. Tai yra pavyzdinis projektas, bandomasis projektas, kurį remia Europos Sąjunga. Tai yra 14 metų iniciatyva skirta Europos festivalių plėtojimui. Pirmininkė, gal galėtumėte šiek tiek nurimti salėje, tai yra, mes labai nepagarbiai elgiamės mūsų svečių atžvilgiu. Sabinė, ponė Ferhain, prašyčiau jūsų atsisėsti į savo vietas. Pone Ferhain, prašau sėstis. Taigi, kaip sakiau, bandomasis projektas e, prasidėjo 14 metais ir yra tai yra labai įdomi iniciatyva, kadangi ji, e, jos pagrindu buvo sukurta platforma e, skirta, tai yra ekspertų platforma skirta piliečiams, kuri e, padėtų organizuoti kultūrinius festivalius, sudaro galimybės dalyvauti vairiuose festivaliuose Europos menininkams, taip pat dalinti svarbę informaciją ir ją skleisti, kad e, būtų kiek manoma mm, labiau aišku, kokie festivaliai Europoje vyksta. Ir mes žinome, kad ši iniciatyva susilaukė didžiulio susidomėjimo, mes visi norime Europos e, kūrybingumą skatinti ir e, matome, jog tokios informacijos ir tokios platformos būtinybė yra didelė, jos reikia daugeliui subjektų. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį dviems iniciatyvos atstovams, kurie pas mus atvyko šiandieną. Tai yra Katrin Deventi, EFA iniciatyvos generalinė sekretorija ir Ugo Dekref, kuris yra seminaro bendrasis koordinatorius, e, e, jūs esate iš Belgijos. Taigi norėčiau kreiptis į jūs ir e, paprašyti tarti žodį. Voilà. I'm not used to speak in this forum, of course. Thank you very much, Chairwoman Silvia Costa. Good morning. Uh, labas rytas, pirmininkė Pone Kosta, gerbiami Europos parlamento nariai, di, tikrai džiugu, kad galime dalyvauti čia, kalbė, kreiptis į Europos parlamento piliečių atstovus. Iš tikrųjų, mums tai didžiulis įvykis kaip Europos festivalio asociacijos prezidentė ir EFA Europos e, festivaliams ir festivalių Europai programos Nu, viena iš vadovų, aš noriu visų pirma padėkoti Jums už galimybę pristatyti šį bandomąjį projektą EFA. Šis bandomasis projektas pradėtas kartu su ES institucijomis, todėl mes norime Jums pristatyti šį projektą ir tikiuosi, kad įtikinsime Jūs, Europos parlamento narius, kad tikrai verta ir toliau investuoti į šį projektą iš ES. Mes tik išplatiname šiek tiek medžiagos ir tikiuosi, kad tai suteiks Jums šiek tiek daugiau išvalgų mm, šį projektą. Kaip pirmininkė ponė Kosta sakė, manau, mes galime sutikti, kad Europa yra festivalių žemynas um, nuo mm, šiaurės į pietus, nuo rytų į vakarus, nuo mažų švenčių iki didžiulių festivalių. Mes galime e, matyti, kaip festivaliai yra švenčiami visoje Europoje ilgiausius šimmečius ir kaimuose ir miestuose yra švenčiamos įvairiausios šventės, rengiami festivaliai ir tai suburia žmonės. Mes jau daugiau kaip 60 metų galime um, pasidžiaugti savo festivalių rengimo patirtimi Vienas iš būdų garantuoti, kad festivaliai toliau būtų sėkmingai rengiami, yra pasirūpinti, kas yra daroma, kad festivaliai tikrai yra naujoviškas darbas. Mums reikia taip pat ir festivalių koalicijos, kad galėtumėm e, siekti bendrų tikslų. Europa yra gyva kultūrinė erdvė ir mes norime, kad visi tai žinotų. Festivaliai yra labai svarbus kultūrinis, meninis momentas, kuris leidžia komunikuoti su piliečiais visoje Europoje apie Europos vertybės. Mes norime, kad mūsų partneriai, festivaliai dalyvautų mūsų platformoje ir plėtotų ją toliau. Ko pasiekėme kartu? Manau, kad e, būtų svarbu jums pristatyti, kokiu žingsniu mes ėjome savo platformoje šiame sektorėje, ką mes darome dėl Europos festivalių ir dėl Europos institucijų. Taigi, trumpai. 2010 metais Europos komisijos kultūros programa pradėjo finansuoti um, naują kryptį, tai yra festivalių kryptį. Tai buvo žingsnis teikia, svarbia kryptimi. Um, buvo parengtas nedidelė, nedidelė grupė naudos gavėjų ir toje programoje buvo skirtos subsidijos, nedidelės, tačiau subsidijos festivalių grupė. 2010 metais 674 festivaliai paprašė um, finansavimo. Ir tik aš. Tik 18 iš jų e, buvo išrinkta finansavimą. E, kitais metais jau virš 200 paprašė finansavimą, tai rodo, kad iš tikrųjų yra daug festivalių, kurie norėtų finansavimą. Galiu pasakyti, kad mm, per partneriai, festivaliai e, galėtų propaguoti Europą, tačiau jau nepatraukė šis projektas. E, ir todėl buvo pasiūlytas šis bandomasis projektas, tai yra Europos festivalių platforma. EFA ir prezidentas Afkamulė ir mm, kartu su Dekref e, pristatė kultūros komitetui šį projektą ir, ir aš prie to prisidėjau ir paskui Europos festivaliams buvo suteikta, suteikti įgaliojimai 2014 metais įgyventi šį bandomąjį projektą. EFA buvo parinktas iš kitų e, paraiškų ir su Karabatek ir Korin Rygo komanda mes dabar e, plėtuojame EFA ir tai yra besitęsintis bendradarbiavimas. Bandomasis projektas buvo pristatytas ir aptartas kartu su komisaru Navračičių ir tikrai buvo šiltai sutiktas. Um, pirmininkė Kosta, jūs irgi paremėte šį projektą ir įžangoje, kaip jūs sakėte, šis projektas parodo, kad kultūra ir menai tikrai yra labai svarbus Europai. Uh, mūsų platformoje dirba šimtai festivalių, kurie uh, gali ir patys praturtėti ir padėti um, piliečiams ir menininkams uh, taip pat atsiskleisti per tą platformą. Tai labai naudinga naudinga visiems. Dviems metams buvo skirtas vienas milijonas mums ir mes turėsime galimybę e, apriepti e, šimtus festivalių, e, pritaikyti, suteikdami jiems mūsų etiketę. Ir greičiausiai apie 600 uh, e, dalyvių um, turės mūsų etiketę ir gaus gal ir nedidelį, gal ir kuklų indėlį, maždaug 1666 eurų kiekvienam. Um, iš tikrųjų, um, palyginti vis tik tai, kad jų bus šimtai, palyginti su vos 18 festivalių, kurie naudą gavo 2010 metais, manau, kad tai didžiulis pasiekimas. Be to yra labai daug susidomėjusių festivalių, kurie iš tikrųjų skyrė laiko ir pastangų, pildydami visas paraiškas ir uh, Tik dalis jų išlaidų buvo finansuota, tačiau tai jau yra svarbu ir kad šis bandomasis projektas būtų tęsimas. 897 festivaliai paprašė mūsų etiketės, 30, e, mūsų ženklo, 31 valstybė dalyvauja mūsų platformoje, visos 28 valstybės narės ir 3 ne ES narės didelė dalis e, paramos paprašysių festivalių gaus kokybės ženklą. 10 um, procentų, apie 10 festivalių gaus apdovanojimus už tai, kad jie yra ypatingi festivaliai. E, juos atrinks mūsų tarptautinė žiūri. 24 bus festivalių centrai ir mūsų atstovai sieks propaguoti festivalius ir nacionalinių lygmenių. Kiekviena ES valstybė, ES valstybė narė yra dabar po tokį festivalių centrą, kuris propaguoja mūsų prekė, prekė ženklą, mūsų etiketę valstybėje. Per šimtą ekspertų įvertito paraiškas nacionalinių lygmenių. Bus parengta ir knyga pilna įkvėpimo, kuri pristatys festivalius, kurie turi EFA etiketę ir EFA, kurie bus apdovanoti kaip ypatingi festivaliai. Visa tai bus aprašyta ta knygoje ir piliečiai turės galimybę geriau prieiti prie įvairios Europos kultūros. Per apdovanojimo ceremoniją mes pristatome visus būtent mūsų ženklo gavėjus ir tuos, kurie gavo ypatingą apdovanojimą. Ehm, 2015 ši programa rūdienį pasieks tarptautinį lygmenį ir sulauks visų piliečių mm, susidomėjimo visame pasaulyje. Taigi dabar nuo birželio iki metų pabaigos mes daug dirbsime ir noriu pasakyti, kad mes kartu galime pasirūpinti, kad ta veikla būtų tesiama ir ateityje. EFA gali pasiekti nedaug festivalių, bet aš tikiuosi, kad Europos parlamentas parems mūsų projekto pratesimą ir tada mes galėsime tęsti veiklą ir pasiekti apriepti daug didesnį skaičių festivalių. Tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime pasidžiaugti, kaip šis projektas plėtosis ES um, institucijų rėmose. E, todėl džiaugiuosi šią progą šiandien pristatyti Jums EFA, kad jį būtų Jūsų darbo tvarkė, kad paskui būtų pratestas mūsų gyvavimas po šių dviejų bandomųjų metų dar dviejiems metams tam, kad galėtumėm visą potencialą įgyveninti. Dabar truputį detalių. Plan um, platforma apima visą Europą. Iš tikrųjų, tai labai svarbu. Mūsų misija yra du tikslai. Mm, o struktūra yra vieninga. Taigi, visų pirma, struktūra. Uh, Labai svarbu, kad mes esame platforma, kur galima kurti Europinės programas. Taigi mes esame bendruomenė, tai yra nauja tarptautinė festivalių bendruomenė, kad būtų galima apjungti festivalius iš įvairiausių um, disciplinų, iš įvairiausių sričių, iš įvairiausių meno pakraipų, kad būtų galima apimti tiek europinius, tiek pasaulinius, tiek vietos lygmens menininkus, veikiančius asmenis Dabar kokia yra mūsų misija? Mūsų misija galėtų būti apibūdinta dviem žodžiais - švesti ir praturtinti. EFA švenčia tai, kad mes turime e, meno kultūros festivalius e, Europoje ir ši platforma gali užtikrinti, kad būtų suteikta kokybės etiketė festivaliams, o taip pat e, ypatingiams tam tikrą tendenciją sukūrenčiams festivaliams. Labai svarbu, kad visi piliečiai turės galimybę nemokamai pasinaudoti festivalio teikiamą naudą ir pra, tokiu būdu tai festivaliai praturtins piliečius. Um, mes žinome, kad Europa yra festivalių žemynas, tačiau mes neturime tokios centrinės vietos, kuri apjungtų e, tuos festivalius kartu. Taigi mes tokia vieta tapsime. Ir tokiu būdu kultūra bus labiau prieinama europiečiams ir e, viso, piliečio, e, viso pasaulio piliečiams. Ir, kaip sakiau, EFA praturtina visą festivalių kraštovaizdį, skatina kokybę ir, ir festivalių plėtimą. Labai svarbu, kad mes propaguotumėm tai, kas yra yra svarbu festivaliams, kad būtų tikrai didelė kokybė, kad kvalifikacija būtų aukšta. Mes turėsime ir žinių centrą, kad būtų galima keistis pažangiają praktiką tarp visų festivalių. Festivalių vadovai politikos formuotojai, tie, kas dalyvauja festivaliuose, kas juos remia, kas juos skatina, visi visus apjungs EFA. Ir e, tokiu būdu kolegos gali, ir, ir visa Europa galės žinoti EFA festivalius kaip kokybiškus festivalius. EFOS ati, e, ženklą turintis festivaliai ir ypatingus apdovanojimus gavę festivaliai skatins meninę kvalifikaciją vietos bendruomenėje ir skatins siekti tobulumo. Mes galvojame, kad tokiu būdu užbrėsime kokybės standartus ir padėsime toliau plėtoti plėtotis meno ir kultūros festivalių kraštovaizdžių Europoje. Kad pasiektumėm šios misijos, mes siekime užmėgsti tvirtą koaliciją tarp partnerių visoje Europoje. EFAS mintis yra ne veikti iš viršaus į apačią, o iš apačios į viršų. Ir EFA, kaip aš jau sakiau, glaudžiai bendarbiauja su festivalių centrais Um, su mūsų atstovai 24 valstybėse. Tai yra decentralizuotas mūsų programos elementas, tie centrai, tai yra tie, kurie geriausiai žino vietinį meninį kraštovaizdį, geriausiai pažįsta menininkus, festivalių rengėjus, verslininkus, politikos formuotojus, tuos, kas um, yra svarbiausi šiam novatoriškam projektui valstybėse vietoje. Mes tikimės, kad visoms valstybėms narėms bus atstovaujama per tokius centrus. Mes tikimės, kad ir kaiminės kitos valstybės taip pat, e, kurios parodė susidomėjimą šią programą, prisijungs prie EFA e, festivalių platformos. Tikimės, kad visi dalyvaus. E, per paraiškų teikimo projektą, kuris apima visą Europą, dabar festivaliai teikia paraiškas dėl mūsų ženklo ir 2014 gruodį buvo pabaigtas konkursas, buvo įvertinta per centrus tos paraškos, kurios pateiktos kiekvienoje valstybėje, per šimtą ekspertų, festivalio organizatorių, menininkų, šios ryties specialistų buvo sukviesta į platformą paraiškoms atrinkti. Manau, kad tai tikrai įspūdinga. Ir tų centrų ekspertai, ir tarptautinė žiūri galiausiai buvo organizuota. Tai yra tos tokie individai iš visos Europos, kurie priims galutinį sprendimą dėl to, kurie festivaliai gaus mūsų ženklą ir kurie taip pat galėtų gauti mūsų apdovanojimą. Samutrijie yra žiūri vadovas, jis yra Lozanos teatro vadovas, galbūt jūs jį geriau žinote kaip Avignono festivalio buvusi direktorių. Um, tikrai yra ir daugiau įvairių narių iš įvairiausių sričių, iš Hortensa Šombo pavyzdžiui Avinjono festivalio vienas iš direktorių, o, o Piotr Košinski, e, dramaturgas iš Lenkijos, Ulrike Jusefson, menis direktorius iš Göteborgo, Nina Piečė, mm, e, kinovar teatrų vadovė e, Džordžia Šabo, Budapešto šio laikinio meno vadovas kaip, ir taip toliau. Kaip matote, EFA tikrai a, kūrė labai tvirtą partnerių tinklą. Mes, aišku, pasėmėme dabartinių Europos festivalio asociacijos tinklų, tačiau ir plečiame tą tinklą, traukėme naujų partnerių. Noriu paminėti dar vieną partnerį, turinti didžiulės patirties, rengiant ir gidus taip pat. Mm, mes sudarėme sutartį, kad būtent tas partneris parengtų mums festivalių gidą skaitmeninį ir tą knygą, kurias, kurią aš jau minėjau apie mūsų festivalius partnerius. E, galėč, galiu Jums kol kas pristatyti tik tai iki šiol pasiektus rezultatus. Aš jau tikiuosi, kad matydami, kiek jau nuveikėme, kaip šiam sektoriui reikia mūsų tolesnio darbo, paremsite mūsų tolesnę veiklą. Uh, um, kokie čia būtų dar nauji elementai. Aš paminėsiu tai, kad tarptautinė žiūri turės priimti sprendimą dėl festivalių ženklo suteikimo ir apdovanojimų suteikimo. Bet to, aišku, reikia pasakyti, kad patys festivaliai um, plečia veiklą, taip pat reklamuoja EFA ir mūsų ženklą. Taip pat rugsėjo mėnesį įvyks apdovanojimų ceremonija, tai irgi svarbus reklaminis renginys. Mes tikime, kad 2006 metais mes galėsime vėl iš naujo pradėti tą dviejų metų metų procesą, bet tam, kaip aš jau sakiau, mums reikia, kad jūs ir toliau mus remtumėt, įvertinę, jog iki šiol tikrai sėkmingai dirbome. Kai šis projektas ir toliau auks, Europos festivalio asociacija kaip organizacija, kaip festivalių tinklas toliau rems EFA mm, per savo tikrai labai svarbų tinklą ir partnerius. Mūsų festivaliai e, palaiko mūsų užmojus ir tai tikrai yra tas branduolys, kur sukauptos visos žinios ir visa festivalių jėga. EFA siekia per savo tinklą sutelkti dėmesį į Europos įvairovę. EFA yra, mm, yra daugelio metų glaudos bendarbiavimo su Europos komisija, Europos parlamentu rezultatas. Įvertinus EFA visą darbą praeitie ir dabar, Europos kultūros politikos plėtojimą ir mm, plačią narystę, aš tikiuosi, kad e, tikrai galim. A, a, aš noriu pasakyti, kad 2013 metais Europos komisija um, teisingai padarė, kad prieimė sprendimą dviejiems metams finansuoti šį bandomąjį projektą. EFA 2013 metais prieimė tą sprendimą ir buvo gyventas pirmas etapas. Kartu su Europos parlamentu mes dabar galime aptarti, kaip šis bandomasis projektas galėtų pagerinti savo organizacinę struktūrą ir kaip galėtų um, išplėtoti savo poveikį ilgalaikiu laikotarpiu. Uh, Iki šiol pasiekti rezultatai per mūsų e, pirmą etapą, manau, turėtų ir toliau būti siekiami per mūsų struktūrą. Tam, kad būtumėm tvaros, mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia panaudoti šios programos ilgalaikį potencialą. Mes galime būti festivalių centras Europoje, nes yra tiek daug menininkų, vadybininkų, rėmėjų ir, tai, ir, ir visų kitų, kurios apjungia festivaliai. Labai svarbu, kad tuos įvairius E, veikiančius asmenys būtų galima apjungti į pasaulinį tinklą. Partnerių festivalių įtraukimas, įsitraukimas tikrai įspūdingas. Visos interesuotos šalis, ką aš jau paminėjau, dabar dalyvauja mūsų platformoje ir tikrai labai tikisi, kad galės tą darbą tęsti, kad galėsime toliau kartu visi um, dirbti ir džiaugtis to, kad turime festi tvirtą festivalių sektorių, kuris praturtina mus visus. Labai tikiuosi, kad išvelgsite tai mūsų projektą projekto vertingumą. Labai tikiuosi, kad Europos parlamentas pat parems šio bandomą projekto pratesimą. O jau kalbant apie tolesnės procedūras, aišku, um, viskas atitinkamai atsispindės tvirtinant kitą biudžetą. Um, gerbiama pirmininkė, ponia Kosta, gerbiami kultūros komiteto nariai, dėkuoju už jūsų dėmesį, o dabar mielai sakysime jūsų klausimus. Thank you so much. Grazie per questa E, illustrazione anche per eh, avere chiarito. Dėkoju už šį pasisakymą ir pristatymą. Mes iš tiesų gerai išgirdome, kos, kokio popučio tai platforma ir matome aiškiai jos tikslus. Tai yra skatinti menininkų um, vykdomą kultūros sklaidą Europoje ir taip pat sukurti tam tikrą kokybės ženklą skirtą festivaliams, kuris parodytų, jog kaž, egzistuoja kažkas europietiško, bendra europietiško, tačiau tuo pat metu atspindinčio ir Europos įvairovę. Ir jūs aiškiai išdėstėte, kiek daug įvairių partnerių dalyvauja šiame, šioje platformoje ir, ir jūsų minėti festivalių centrai, kur iš tiesų yra esminis elementas, mums reikėtų ir iš parlamento pusės daryti daugiau, kad būtų veiksmingesnė ta informacijos klaida apie festivalius. Dėl to aš manau, kad šios, šis diskusija šiandieną tikrai naudinga. Ir, e, tiek parlament, visam parlamentui, tiek konkrečiai mūsų komitetui, kuris turės nuspręsti, kokią formą toliau turės vykti ši iniciatyva. Taigi turime šiandieną puikią progą padiskutuoti apie tai. E, pone Trupel norės kalbėti, pone Ward, pone Sutrova. Jeigu dar kas nors nori kalbėti, prašau man pasakyti. Ačiū iš jūsų pristatymą, buvo labai įdomu. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs susidurėte su kokiamis problemomis, e, kurdami šią platformą Ir jeigu jūs tikitės mūsų pasiūlymų dėl jūsų darbo pagerinimo ar šio proceso pagerinimo, kokių konkrečiai pasiūlymų jūs tikitės iš mūsų? Ačiū už pristatymą. Aš labai e, vertinu ir džiaugiuosi festivaliais, kurie yra puikus e, e, kultūros ir kultūros įvairovės šventimo pavyzdys Ir, e, tačiau aš pasisakau prieš bet kokį e, žymybių kultą, e, iš, tai, atribojant nuo šių procesų paprastus e, e veikėjus ir paprastus subjektus, paprastesnius subjektus. E, Tad e, šiuo atveju labai svarbus yra kokybės elementas. Man įdomu, kaip jūs vertinate tą kokybę, kokius, e, kokius kriterijus vert, e, taikote kokybę įvertinti, nes mums reikia, kiek man labiau išryškinti, kultūros vietiškumą, jos vietinį pobūdį. Kolegė Svetrova. Ačiū. Manau, kad visuomet yra puiku įvertinti bandomuosius projektus. Džiaugiuosi, kad turime platformą, kuri populiarina festivalius, tačiau turime suvokti, kad bandomasis projektas yra tik tai bandomasis. Jisai turi savo pradžią ir pabaigą. Tad kyla klausimas, ar mums reikia turėti kažkokių stabilių sisteminių išteklių e, finansuoti tokiems projektams. Galbūt jūs galite pasakyti, ko, kokio finansavimo jūs tikitės. Ačiū. Panas Ajevski. Norėčiau pritarti šią iniciatyvai. Aš manau, kad jinai yra labai svarbi, nes taip pat mums leidžia ir surinkti informaciją apie įvairių Europoje organizuojamų festivalių kokybę, nes festivalių yra daug. Septyni, e, devyni, nuo septynių iki, nuo septynių šimtų iki tūkstančio tų festivalių, kas met vyksta Europoje, e, pavyzdžiui, Avignono teatrų festivalis, Mozarto festivalis ir taip toliau. Yra tokių festivalių, kurie turi senas ir gilias tradicijas. Taip pat yra nemažai festivalių, kurie labai brangiai kainuoja. Ir nebūtinai duoda nebūtinai suteikia <clears throat> tą reikalaujamą kokybę. Tai tokie festivaliai yra tiesiog tuštybės išraiška. Taigi manau, kad kokybinio aspekto turėtume neišleisti iš akių. Aš pats esu buvęs maždaug 500 Europos festivalių ir e, nors tam tikrų metų kuris nors festivalis yra kokybiškas, tai visiškai nereiškia, kad ta kokybė yra išlaikoma per ilgesnį laiko tarpą. Tokios būtų kokybės problemos Europoje. Taip pat Europa švenčia įvairių, e, įvairių metinių minėjimus. O festivaliai, aš pritarčiau šią iniciatyvai, kad festivaliai turėtų uh, E, propaguoti Europos vertybės. Jei nėra daugiau žodžių, prašančių žodžių, suteiksiu e, žodį komisijai. Dėkoju komisijos atstovui. Dėkui. Dėkui pirmininkė. Mes suprantame, kad festivaliai Europos kultūrai yra labai svarbus ir tai susijęs su įprastiniu kultūros vartojimu Europoje. Ir dėl to komisija pritarė šiam bandomajam projektui. Mes manome, kad jis leistų geriau suvokti, kas yra europiniai festivaliai ir tokie festivaliai taptų labiau prieinami Europos įvairių valstybių narių piliečiam, jie gautų daugiau informacijos, kas vyksta kitose valstybėse narėse ir turėtų daugiau galimybių tose festivaliuose apsilankyti. Mes šį bandomąjį projektą nuo pat pradžių įdėmiai stebime, jau metai praėjo e, nuo jo pradžios ir iš pradžių buvo šiek tiek dviejonių, bet dabar matome, kad jis iš tiesų keičia festivalių <clears throat> Europos kraštovaizdį. Yra maždaug 900 festivalių, 24 nacionaliniai centrai, labai mm, rimta tarptautinė žiūri. Taigi visas tas bandomasis projektas atitinka lūkesčius, kurie buvo su juo siejami. Dabar vyksta antrieji šio bandomojo projekto metai Tikimės, kad jis plėsis, tvirtės, taps solidesnis ir mes su Europos festivalio asociacija galvojame apie tai, kaip ateityje turėtume veikti, nes, kaip jau buvo minėta, bandomasis projektas yra bandomasis, jis prasideda ir baigėsi ir mes bandome dabar pagalvoti, kaip galėtume toliau e, veikti ar tęsti šį projektą, ar kažkokius e, kitus darbus daryti ir galvojame apie tai, kaip e, tiksliau sukoncentruoti šį projektą, kad jis geriau atspindėtų politinius prioritetus pagal kūrybiškos Europos strategiją inovacijas, mažų e, kultūros organizacijų gebėjimų stiprinimas, nauji verslo modeliai, inovatyvios skaitmeninės technologijos ir jų naudojimas. Taigi mes norime šį visą darbą padaryti tvarų, kad po keletos metų e, tas ženklas, e, tas festivalių ženklas, kuris yra kūriamas, taptų ir liktų Europos kultūros kraštovaizdžio dalis. Taigi mums taip pat svarbu ir išsiaiškinti menininkų judėjimo, judumo galimybės per šią platformą kiek galimybių jie turi keliauti iš vieno festivalio į kitą ir siekiame, kad tai taptų e, šios programos dalimi. Mes norime skatinti kultūrinį turizmą, kad žmonės, kuriuos domina konkreti kultūros rytis, e, galėtų laisviau keliauti iš vienos valstybės narės į kitą ir dalyvauti įvairiuose e, su to susijusia renginiuose, festivaliuose. Taigi mes tikrai manome, kad verta tęsti šį darbą. Mes planuojame intensyviai su šiuo projektu dirbti ir maždaug po metų, kai tas bandomasis laikotarpis jau eis į pabaigą, pasižiūrėsime, kaip toliau veiksime, remiantis kūrybiškos Europos teisinių pagrindų. Dėkoju komisijos atstovui ir norėčiau tik pridurti, kad norėtume sužinoti, gauti atsakymus į pateiktus klausimus. E, tai yra kokybės kriterijus, kaip jisai traktuojamas ir tas ženklas, e, kuris suteikiamas šiem festivaliam. Kartais būna labai mažos apimties, bet labai aukštos kokybės festivalių. Ir žinome, kad čia galime kalbėti apie įvairias e, sritis - teatrą, cirką ir norėtume paklausti, kaip jūs derinate, telkiate visų šių skirtingų sričių menininkus. Italijoje vyksta ne tik meniniai festivaliai, bet, pažiūrėjau, ekonominiai, filosofiniai, kartai metus tokie festivaliai vyksta ir bandoma apžvelgti šią e, sritį, kas naujo įvyko. tai irgi yra tam tikra kultūros dalis, nebūtinai meninės kultūros, bet kultūros. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti į klausimus, galbūt ne chronologinė tvarka, bet galbūt pradėsiu nuo to, ką mes laikome festivaliu, kaip apibrėžėme jo kokybę ir kokie yra šios platformos kriterijai ir apskritai, kaip galėtume įvertinti festivalius, kalbant apie kokybę ir apibriešti. Ir tai aišku susiję su problemomis ir kaip pagerinti. Tai yra e, daug apibrieščių, kas yra festivalis, tai gali būti kultūrinio, istorinio pobūdžio renginys mūsų apibrėžimas yra toksai festivalis ribotas laiku ir erdve, jisai yra meno ir kultūros festivalis ir turi meninę ir kultūrinę, mm, meninį ir kultūrinį vystimosi aspektą lokalioje erdvėje. Kitas mūsų kriterijus yra bendruomenės dalyvavimas. Festivalis kyla iš vietos šaknų ir įgyvendinamas ne tik per meninę viziją, bet ir per savo ryšį su vietos bendruomenė, pradedant mažiausių kaimelių m, mm, Suomijos šiaurėje ir baigiant tokiomis žymiomis vietomis kaip Zalzburgo festivalis ar Avinjono festivalis. Tai yra e, tie festivaliai kaip ir api, mm, aptveriami tų miestų sienomis, yra Berlyno festivaliai, bet jie jau veikia e, kitokių mastų. Ir trečiasis mūsų kriterijus yra e, toks festivalis atspindi arba europinę dimensiją, arba tarptautinę dimensiją. Ir festivalis gali būti įvairiai išreiškiamas, dalyvaujant ir, užme, ir turint ryšius tarp įvairių šalių ir apimantis įvairias temas, pavyzdžiui, aplinkosaugos ar socialinės integracijos ir panašiai ir visi šie aspektai, visos šios temos turėtų sėtis su vietos bendruomenė, bet festivalėje būti traktuojamos tarptautinių lygmenių. Ir festivaliai tuo būdu nėra tik meno, šokio, teatro festivaliai, bet ir, pavyzdžiui, filosofiniai festivaliai, kur kalbama apie šio laikinį pasaulį, poezijos, literatūros, kino. Ir taip pat mes nebėjome įtraukti ir komercinių e, festivalių, e, filmų, pramonės organizuojamų festivalių, roko, pop kultūros festivalių. nes manome, kad tiek komercinis e, jų vystimasis, tiek nekomercinis yra labai svarbus. Ir EFA platforma nėra tik festivalių sąrašas, nėra tik vietimas festivaliams prisijungti prie tos platformos ir patekti į festivalių sąrašą. Ne, tai yra ir išsamus festivalių kokybės vertinimas tos festivalių paraiškos, kurios pateikiamos internete, vertinamos įvairiais lygmenim, nuo vietos iki tarptautinių žiūri. Ir mums visa tai yra svarbu. Žymių žmonių kultas ir prizai. Ir, ir visa tai, visos tos um, laurų teikimo ceremonijos įtvirtina festivalius. Tai yra e, pripažinimas festivalio ir rinkodaros ir komunikacijos prasme, tas yra labai svarbu. Ne tik festivalio organizatoriai turi galimybę tada per tas dvi dienas susitikti ir aptarti reikalus. Bet jei mes turime tokią plačią festivalių bendruomenę, 900 festivalių bendruomenė, tai yra nedraugų, festiv... nedraugų e, susijungimas, o tai yra tiesiog organizatorių duomenų bazė iš tų, e, kurie kreipiasi į šią e, platformą ir taip mes galime susirinkti visą informaciją apie festivalius, apie jų finansavimą, datas ir panašiai nes nebūtinai e, Olandijos festivalio organizuotojai žino, kas vyksta festivalių prasme Vokietijoje. Net ir vokiečiai <clears throat> ne visad, ne visad Vokietijos įvairių festivalio organizatoriai žino, kokie e, kiti festivaliai vyksta toje pačioje Vokietijoje. Taigi ta platforma yra labai naudinga, taip pat ir nacionalinių lygmenių, leidžianti gauti kuo daugiau informacijos apie festivalius ir netgi leidžianti pagalvoti valstybėm narėm ir jų atitinkamom institucijom apie nacionalinę festivalių organizavimo politiką. Ne visose valstybėse narėse tokie dalykai egzistuoja. Kalbant apie šitą bandomąjį projektą ir ribotą laiką, e, kuris numatytas šiam projektui, mes norime, kad tas bandomasis projektas taptų programa, turinčią savo ženklą. Ir tam reikia laiko. Ir vienas iš tų iššūkių, kurių mums kilo vykdant šį projektą, tai yra galimybė išaiškinti festivaliam, kad jie turėtų mm, prisijungti prie šios platformos, nes tai jiem būtų naudinga, bet kol ta, tas ženklas nėra žinomas, tai aišku, kad ir patrauklumas tada yra mažesnis nes yra daug festivalių, kurie nenori prisijungti prie europinio, europinės festivalių platformos, nes yra nusivylę Europos Sąjungą. Žinoma, šiame lygmenyje kitas iššūkis yra susijęs su organizaciniais dalykais. Mes norime decentralizuoti uh, tos procesus, tai yra iš apačios į viršų, užtikrinant tuo pat metu ir ko, pakankamą kokybę, decentralizuojant programą, kuriant e, centrus Bulgur, Bulgarijoje ar, ar Vokietijoje ar kitojose valstybėse narėse, kaupiant ekspertų žinias ir telkiant tos ekspertus. Žinoma, tai yra didelis iššūkis, kadangi skirtingose valstybėse e, yra skirtingi kokybės e, kriterijai ir skirtingas kokybės suvokimas. Ir tą kokybės kartelę iškelti į vieną lygmenį visoje Europoje yra didelis iššūkis ir visam šiam projektui ir reikia ieškoti ir kažkokių kompromisų ir bendro standarto, kuris užtikrintų tą kokybės lygį. Uh, Tad mes tikimės, kad e, ir toliau bus tęsiamas finansavimas šio bandomojo projekto, kadangi manome, jog Europos institucijų sąrangoje e, buvo sukurta ši iniciatyva, tai yra parlamento, Europos komisijos, todėl tikimės, kad parlamentas įneš savo indėlį ir taip pat konkrečiai ir kultūros komitetas, e, padėdami mums E, tęsti tą bandomąjį projektą arba renktis e, to projekto kažkokioms naujoms stadijoms, tai yra padėti tą projektui išaukti į kažką naujo. Na, galbūt aš ne į visas e, detalės atsakiau visus smulkius klausimus, tačiau kalbėjau ir apie kokybę, ir apie apriepti, ir apie kriterijus, ir Europos dimenciją, ir akivaizdu, kad Europa, jos nebūtina jungti, jinai jau egzistuoja kaip vienovė, tačiau mums kyla tikrai labai nemažai iššūkių, kuriuos dar galėtų e, padėti įveikti ir Europos institucijos. Pirmininkė, dėkoju už atsakymus. Matau, kad e, komisija pasisakė labai teigiamai šios iniciatyvos atžvilgiu ir Europos parlamentas galės, papandys, pasistengs surasti kažkokią tai e, paramos tai platformai formą, atsižvelgiant į e, šio projekto dinamiką. Aš manau, kad e, ši iniciatyva ar projektas tikrai labai daug žadantis. Jis aiškiai demonstruoja ir įvairiausius sunkumus, kurie egzistavo ir pačioje projekto pradžioje. Buvo kyla labai daug klausimų, įvairiausių iššūkių, kuriuos būtina įveikti, tai yra finansavimo ir kokybės užtikrinimo, ir e, reikia tinkamai pasinaudoti tos tinklo teikiamomis galimybėmis ir yra svarbu atsižvelgti į tai, ką sakė komisija dėl e, tam tikrų e, veiksmų, menininkų mobilizavimo veiksmų kurie yra labai svarbus, nes čia, čia dirba daugybė jaunų menininkų, kuriems turi atsiverti naujos galimybės. Dėkoju visiems, kurie pasisakė, kurie uždavė klausimus. Buvo tikrai labai vaisinga diskusija ir aš tikiuosi, kad dar šią temą turėsime ateityje galimybę padiskutuoti. Baigėme šį darbo tvarkės punktą šiandieną. Tiesa, kita, kiti posėdžiai bus e, gegužės 4 ir 5 dienomis. Tai yra 4 diena nuo 15 valandos e, iki 18.30 ir 5 diena nuo 9 iki 12.30. Strasbūrė įvyks ir neįlinis posėdis kur atvyks ir ponas Ansipas. Norėjau e, tą pranešti, kad tą žinotų ir kolega iš komisijos, nes labai svarbu susitikti su ponu Ansipu dar iki gegužės šeštosios dienos ir padiskutuoti su juo apie skaitmeninę vidaus rinką. O dabar prasidės koordinatorių posėdis kuris vyks už uždarų durų. Taigi tie, kurie neturėtų dalyvauti šiame posėdėje,